pirmininko pritarti jūsų pasiūlymui. Ir dabar pereikime prie balsavimo, tai vijoti pranešimas dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos turinio fondo lėšų mobilizavimo pagal Italijos paraišką. Pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Psichoforijas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta Daugiau kaip 3 penktadaliai e, kolegų balsavo už. Toliau Koch pranešimas. Prašau, kolega. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. May I uh, have a technician, please? My voting machine isn't working. Θα φροντίσω... Παράτας neveikia, gal techniką galėtumėte pakviesti. Έκθεση Koch, ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων. Taigi, Koch pranešimas Automobilių saugos didinimas ES siekiant išsaugoti gyvybės. Pradėkime elektroniniu būdu balsuoti. Lygs psichoforijas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Machaelova pranešimas dėl teritorijų tipologijos regionų plėtros komitetas. Pirmasis pakeitimas. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pirmasis svarstymas baigtas, dabar meisinė pranešimas, profesinių kvalifikacijų pripažinimas vandenų, vidaus vandenų laivybos rytyje. Pradėkime balsuoti elektroniniu būdu dėl pirmo pakeitimo. Yes. Prašau, 131. Γκρίνεται η πρώτη ανάγνωση, ολοκληρώθηκε. Baigiam balsuoti, patvirtinta. Sanarova. Šnalova pranešimas. Nacionalinių institucijų atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą bendradarbiavimas. Pone Reda prašo žodžio, vėliųjų vardu. Ačiū, pone pirmininkė. Norėčiau pasiūlyti balsuoti dėl e, teisėkuros e, akto projekto, kad mes sutvirtintumėme e, parlamento poziciją dėl e, saugiklių e, numatytų siekiant kovoti su e, nesažininką komerciją užsimančiamis interneto svetainėmis. E, kolega kitas norėjo paprašyti žodžio. Pranešėjas. Ar nori pasisakyti šio klausimu pranešėją? Pane Senalova. Ačiū. Aš pasisakau prieš šį pranešimą, kadangi kaip pranešėja aš siūlau, kad balsuotumėme dėl galutinio e, susitarimo. Tai buvo mūsų trilogo e, rezultatas. Pirmininkas. Taigi, kas pasisako už ponios Redą pasiūlymą, kas prieš, Kas susilaiko? Atmestas šis pasiūlymas. Pasitikrinkime. Jūs prašote pasitikrinti, nors mano manimų rezultatas buvo iškus. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Tai šis pasiūlymas buvo atmestas. Galime tęsti toliau. 151 pakeitimas, balsavimas elektroniniu būdu, pradėkime balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Taigi baigiama, užbaigtas šis pirmasis svarstymas. O dabar Garšija Perės e, pranešimas dėl sanglaudos politikos priemonių taikymo regionus reaguojant į demografinius pokyčius. Pone Versija Peres nori pasisakyti ilgiau kaip vieną minutę suteikiama. Ačiū, ponė pirmininkė. Europa sensta. 80 procentų gyventojų e, užima 20 procentų teritorijos kaimo vietovės e, kenčiant tokios situacijos. Todėl labai svarbu, kad ES imtųsi priemonių siekiant kovoti su e, gyventojų pasitraukimu iš kaimo vietovių. Aš e, klausiausi pono Mikės e, mūsų diskusijoje šio klausimu. Jisai sakė jo, kad e, mes esame už tai atsakingi. Mes ir moteris pačios turi pasirūpinti tuo, kad būtų kad ta situacija neprastėtų, nes jos turi likti namuose, kuomet joms reikia rūpintis šeima. Tai buvo tiesiog įžeidimas moterų adresu. Moteris turi turėti teisę dirbti taip, kaip joms yra priimtina dirbti namie ar už, e, ar, arba ne namuose. Ir mes kiekviena iš mūsų galime pasirinkti, ar būti motina arba ne. Ir aš norėčiau, kad e, pirmininkas pasižiūrėtų į, e, dar kartą išanalizuotų šitokį pareiškimą ir jį pasmerktų, nes jis yra absoliučiai netoleruotinas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad jeigu kas nors privalo likti namuose, e, jisai tai daro savo pasirinkimu, būtent savo pasirinkimu, o ne dėl to, kad yra moteris ir taip e, negerbent moterų teisų ir pasirinkimo laisvės. Ο κύριος Γκόλνης έχει ζητήσει το λόγο επί διαδικαστικού. Κύριε Γκόλνης, Sasakume. Ponas Golič prašė žodžio dėl darbo tvarkos taisyklių. Labai ačiū. Ponas Golniš, labai ačiū pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad nepritariu tam pasiūlymui, taip pat nepritariu pono Korvino Mikės žodžiams. Uh, Aš esu vienas seniausių Europos parlamento narių ir noriu pasakyti, kad matau, kad vis dažniau įmamasi tam tikrų represinių priemonių prieš parlamento e, narius galima e, nubausti tik tai tokius e, parlamento narius, kurie rimtai trukdo parlamento darbui. Ir dėl žodžių teisingų ar neteisingų vargų, ar gali Europos parlamento biuras imtis priemonių ir stigmatizuoti tam tikrus žmonės. Aš manau, kad mes e, šiandien Matome taip pat, kad tam tikros priemonės ir pritaikytos prieš poną Puigdemont, Katalonijos buvusi lyderį. Rešto orderis yra išduotas ir, aš, ir tada atsiranda politinių pabėgėlių kategorija. Mes panašiai dabar elgiamės, ponia Garsie Peres. Pirmininkaujantį šiam posėdžiu aš nu, nu, ketinu kreiptis į a, parlamento pirmininką, ragindamas a, e, paneigti ir pasmerkti pono Korvano Mikės a, pareiškimus, nes aš a, e, taip pat a, e, pasisakau už abiejų a, e, lyčių lygybę ir jų teisų gynimą. Ponas Korvin Mikė nori dar kartą pasisakyti, prašau. Panie przewodniczący, Pirmininkė. Pone Garcija Perės pasielgė skandalingai. Ji pasisako prie žodžio laisvę, o tai yra vienas iš ES ramščių. Biuras turėtų priimti tam tikrą poziciją dėl jos žodžių. Balsuodami, de, dabar balsuosime dėl teksto, varinės balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Liudvikson pranešimas, veiksmų planas dėl mažmeninių finansinių paslaugų. Dėl viso teksto balsuojame. Balsavimas vardinis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, dėkoju. Dirbame toliau. Balsavimo motyvų paaiškinimas. Ah.